Reanudamos la sesión, señorías. Pradėkime šią popietinę sesiją, ponios ir ponai. Jau yra vakar dienos protokolas, jeigu neturite prieštaravimų, galime laikyti jį patvirtintą. Ir dabar siūlau perėti prie pirmojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra bendros diskusijos dėl viešųjų pirkimų yra e, pono Živam pranešimas koncesijų sutarčių skyrimas ir dar du pranešimai. Vienas pono Tarabella apie viešuosius pirkimus ir e, taip pat yra pranešimas dėl pirkimų tam tikrose sektoriuose. Deja, pono Žiuvan šiandien su mumis nėra, bet e, ji pakeis Pone Tun e, und Honenstein, prašom. Dėkoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, e, gerbiami kolegos. Kalbėsiu anglų kalba. Deja, ponas Žvan, mūsų pranešėjas, negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Jis e, atsiprašo, kad jis negalėjo atvykti dėl nenumatytų aplinkų.